patvirtinsime didžią, didelę daugumą ir e, pademonstruosime parlamento vaidmenį saugant Europos piliečius. Ačiū. Labai ačiū. Baigėme diskusiją šiuo klausimu. Rytoj bus balsuojama dėl šio pranešimo vidurdienį. Gerbiami parlamento nariai, kitas darbo tvarkės klausimas ir bendra diskusija apie readmisijos sustarimus. Viena vertus turime Šogor rekomendaciją dėl sustarimo tarp Europos bendrijos ir Pakistano. Ir turime klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu dėl bendrijos readmisijos sustarimų su trečiosiomis šalimis. Na ir pirmiausia, steikėme žodį ponui Šogurų, kaip pranešėjai. Ačiū. Nuo Lisabono sutarties įsigaliojimo tai yra pirmasis readmisijos susitarimas, Europos, kuriam turi pritarti Europos parlamentas. E, daryba suteikė darybų mandatą komisijai, kad būtų daromas dėl readmisijos sustarimo tarp Europos bendrijos ir Pakistano. Po kelių darybų raundų, po beveik dešimties, beveik dešimties metų dėrybų. Praėjusiu metu e, spalio mėnesį Renisijos sutarimas buvo pasirašytas. Na ir įsigaliojęs Lisabonos sutarčiai, Europos Sąjunga tapo Europos bendrijos paveldėta ir Europos parlamentas turi pareikšti savo pritarimą tokiam, tokiam, tokiems readmisijos uh, e, sustarimams. Užsienio reikalų komitetas e, pateikė pozityvę nuomonę, o pilietinių laisvių ir teisės reikalų komitetai taip pat balsavo dėl šio sustarimo. Sustarimo tikslas yra palengvinti ir pagreitinti readmisijos procedūras tarp ES valstybių narių ir Pakistano. Dabar E, abi šalis įsipareigoja priimti žmonės tam tikromis sąlygomis, išdėstos tam tikros techninės detalės. Redmisijos sustarimas yra svarbi priemonė, kovojant su nelegalia migracija į Europos Sąjungą ir sustiprinant saugumą Europos Sąjungos teritorijoje. Pakistanas yra svarbi e, kilmės ir tranzito šalis ir netitinka sąlygų, pagal kurias galima atvykti į ES, kirsti ją ar joje gyventi. Šis sustarimas taip pat turi regioninės svarbos, nes jis palengvins ES pastangas geriau bendrarbiauti su to regiono šalimis. Sustarimas taip pat numato svarbės sąlygas E, susijusios su tarptautinė readmisijos teisė. Ir atitinkamai Pakistano e, institucijos turės laikytis tarptautinių standartų ir tarptautinės teisės taisyklių. Bendras, e, bus sukurtas bendras readmisijos komitetas ir tik e, komisija dirbs šiame komitete, todėl Europos parlamentas prašo komisiją reguliariai informuoti parlamentą apie e, šio readmisijos komiteto darbą. Šis susidarimas įsigalios e, ketvirtadienį po to, kai šalis informuos vieną kitą, kad ratifikavimo procedūros yra baigtos. Noriu padėkoti komisijai, noriu padėkoti kolegoms už E, puikų bendradarbiavimą ir tikiuosi, kad visi balsuosite teigiamai dėl šio sustarimo. Ačiū. Ačiū. Toliau pereiname prie klausimų autorių. Pirmiausia žodis ponui Marais, dvi minutės. Ačiū pirmininkė ir dėkoju ponui e, Sogoš už darbą. E, socialdemokratų frakcija balsavo prieš šį susitarimą komitete dėl dviejų priežasčių susijusių su žmogaus teisėmis. Mes manome, kad pagarba tarptautinės žmogaus teisėms nėra užtikrinta absoliučiai šiame susitarime, o ypač Pakistanas. E, jis nėra pasirašęs 51 metų Ženevos pabėgėlių konvencijos, e, dėl to susidaro nestabili padėtis. Mūsų frakcija atrodo logiška, kad pagrindinių tarptautinių konvencijų kaip ši pasirašymas turi būti būtina prielaida prieš pasirašant readmisijos sutartis. Dabar ES yra pasirašusi 11 readmisijos sutarčių, ketina pasirašyti dar su septyniomis. Tarp jų yra Pakistanas ir Gruzija, e, su kuriomis e, sutartys turi būti tuoj pasirašytos. Su Turkija readmisijos sutartys bus pasirašyta e, jau beveik dabar. Ir parlamentas jau ne pirmą kartą išreiškė savo susirūpinimą žmogaus teisėmis. Ir šį kartą turėtume griežtai pasakyti, kad Europos komisija turi atkreipti parlamento nuomonę dėl žmogaus teisų prieš dėrėdamas dėl šių sustarimų. Mes negalime sutikti su tuo, kad iš mūsų būtų tikimasi automatiškai pasirašyti sustarimus, užmerkiant akis prieš pažeidimus. Europos parlamentas turi visus faktus. Ir nepaisant to, kad toks sustarimas pirmą kartą įsigaliojo 2004 metais, matome, kad dabar E, neturime jokių įrodymų, kad anksčiau priimti dokumentai būtų davę kokios naudos ir kad jų įgyvenimas būtų pasiteisinęs. Todėl Europos parlamentas reikalauja Europos komisijos atlikti tokį įvertinimą nedelsiant. Mes su tvirtiname, kad redmisijos sutartys turi būti pagrystos pagrindinėmis žmogaus teisėmis ir jų užtikrinimo saugikliais. Pakistanas yra viena iš valstybių nepasiraštų Ženevos pabėgėlių uh, konvencijos, dėl to susidaro labai sudėtinga padėtis. Ačiū. Toliau, tone, pone Flotro, dimitas. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, iš tiesų Aš manau, kad mūsų pranešėjas labai neatsargiai bando dar kartą paprašyti, kad mes patvirtintume labai problematišką tekstą. Čia kalbame apie Pakistaną. Tai nėra kokia nors sena valstybė. Pakistanas yra šalis, kuri suteikia prieglopsti didžiausiam pabėgėlių skaičiui pasaulyje. Ir dabar e, tikimės, kad e, Pakistanas priims pabėgėlių atgal grįžtančių dar daugiau. Afganistaniečiai bėgdami nuo karo atvyksta į Europą, o tą karą vykdome ne kas kitas, o mes patys, tai yra nederama. Europos taryba teigia, kad turėtume ratifikuoti redmisijos sutartis tik su tomis valstybėmis, kurios gali užtikrinti tam tikrą grįžtančių žmonių tarptautinės apsaugos lygmenį, atsižvelgiant tarptautinės konvencijas. Ir jeigu aš pasakysiu taip, tai net nesuprasiu, kam pritariu. Pažvelkite į e, sutartis, sutarties straipsnius. Ar galima iš jų suprasti, kas, e, to, kas pajaus poveikį tokių dokumentų? 20 tūkstančių žmonių ar kas kiti? Kas gali įrodyti, kad tie žmonės atvyko į Europą prieš ratifikuojant susitarimą ar po jo? Kas galės įrodyti, kad tie žmonės atvyko ES tiesiai iš Pakistano? Kas įvyks su tais žmonėmis praėjus 30 dienų terminų, jeigu Pakistanas nesureaguos taip, kaip tikimasi? Ar mes sukursime tokią keistą europietišką praleidimo E, nekintančią sistemą, kokia yra dabar, niekas negali atsakyti tokius klausimus, net Pakistano ambasadorius to negalėtų atsakyti, niekas, kas buvo toje vadinamoje jungtinėje redmisijos komisijoje atsakyti šiuos klausimus. Mes nežinome, kas susidarys praktiškai, viskas priklausys nuo atsakymų į mano pateiktus klausimus, todėl rytoj turime pasakyti ne. Toliau tavareš dvi minutės. Uh, sobre este acordo de readmissão com o Paquistão. Ačiū pirmininkė. Aš matau, kad čia mes kalbame apie readmisiją su Pakistanu, kuri turi, kur, su kuria yra susiję daugybė problemų, o jas svarbu išspręsti. Čia mes kalbame apie pirmąjį susitarimą, dėl kurio parlamentas balsuoja įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Todėl aš manau, kad mums reikėtų labai kruopšiai ištirti šį klausimą ir įdėti kur kas daugiau bendrų pastangų rengiant tokį pasiūlymą. Ir čia egzistuoja labai daug dviejonių. Mes turėtume daugą išsiaiškinti. Kai Europos parlamentas turės priimti šį pasiūlymą, bus labai svarbu užtikrinti, kad e, mes e, prisidedame prie priimamų sprendimų ir prie įvairiausių šio klausimo aspektų. Kai kalbame apie sutartį su Pakistanu, suprantame, kad dviejonių iškyla dėl daugelio kitų e, sričių. Tačiau čiagi kalbame ne tik apie pakistaniečius, čia kalbame ir apie afganistaniečius, kurie atvyks pas mus per Pakistaną. Kiti kolegos jau apie tai kalbėjo. Mes e, suprantame, kad neretai pabėgėlių komisija nieko negali padaryti, nes Pakistanas nėra pasirašęs reikalingų sutarčių ką mes turime daryti. Ar mes turime priimti tuos tarptautinius pabėgėlius, kurie pas mus atvyksta ir juos čia pasilikti, ar juos gražinti. Bet mesgi žinome labai daug atvejų, kai pakistaniečių moteris e, būna gražinamos dėl įvairiausių religinių įsitikinimų ir po to jos labai nukenčia. Mes turime bendradarbiauti su Pakistano administracija, kad, tenkintų, kad ji tenkintų tokius pat reikalavimus kaip mes. Baigdamas noriu pasakyti, kad čia mes kalbame valstybę, kuri šiuo metu kenčia nuo didžiulių potvinių. 20 milijonų žmonių e, neteko savo namų ir jie tampa pabėgėliais įvairiausiose pasaulio dalise. Aš manau, kad reikėtų sukurti tam tikras jautres programas atsižvelgiant į šį aspektą. Galiausiai mesgi suprantame, kad negalime gražinti žmonių atgal į Pakistaną, jeigu jie ten negali išgyventi. Ačiū. Toliau Natalie Grisbeck dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbima komisijos narė. Alde frakcija pasisako už e, nelegalių e, pabėgėlių gražinimą ir manome, e, kad būtų kur kas efektyviau, jeigu mes priimtume gerus dvišalius dokumentus. E, kuriant teisės bazę, Europos parlamentas turi būti deramai informuojamas, ypač apie tai, kaip vyksta dėrybos. E, žinome, kad dabar priimant tokias sutartys Europos parlamentas yra vienas iš sprendimo prieimėjų, todėl e, mūsų balsas turi būti išgirsas. E, mes kalbame, kad nėra pakankamai gerai išnagrinėtas sutarties rengimo pagrindas. Mes turėtume aiškiau išdėstyti savo reikalavimus. Kalbant apie žmogaus teisės, mes e, turime reikalauti, kad Europos komisija griežčiau elgtumės su trečiosiomis šalimis, kurios nėra pasirasiusios konvencijų, kaip kad kolegos ką tik kalbėjo. Aš asmeniškai pasisakau už e, tokį redmisijos sutarties prieimimą, kaip ir mano frakcija, nes tokiu būdu galėtume sumažinti tų pilkųjų zonų e, mastus. E, net ir ponia Malmström labai ženkliai prisidėjo prie šio dokumento parengimo ir manau, kad ji galėtų e, užtikrinti, kad pasirašomi susitarimai e, prisidėtų E, prie laisvanoriškų organizacijų darbo tose šalyse geresnių sąlygų. Tačiau Pakistanas pirmiausia turėtų pasirašyti Ženevos konvenciją. Mes turime būti labai atsargos, mes e, turime reikalauti saugumo iš vienos pusės mums visiems ir pagarbo žmogaus teisėms e, Pakistane pagarba žmogaus teisėms yra svarbiausia, tai yra pagrindų pagrindas visose Europos vertybėse. Ačiū, dabar žodis komisijai. Dėkuoju pirmininkė, gerbiami parlamentarai, iš tikrųjų Pakistanas pastaruoju metu yra daug minimas, mes tikrai labai apgailestaujame dėl patirtos tragedijos, dėl žmonių žučių. Taryba, komisija ieško būdų, kaip galima būtų palengventi šio šalies dalę, kaip galima būtų padėti jiems atstatyti savo šalį ir užkirsti kelią ateities katastrofoms. Apie tai buvo kalbama ir vadovų taryboje vakar, ne, praeitą savaitę. Nu, kalbant apie šią temą, norėčiau padėkoti Libė komitetui ir pranešėjui už konstruktyvų darbą, už paramą išreikštą komisijai priimant jūsų nuomonę Liepos mėnesį. Nors Europos, nors sustarimas admisijos jau galioja nemažai laiko ir jisai svarbus e, valdant migracijos e, srautus, Lisabono sutartyje apie tai konkrečiai kalbama, visgi norėdami užtikrinti patikimą politiką mūsų piliečiams turime E, užtikrinti, kad tie, kurie neturi teisės paslikti teritoriją, būtų gražinami. Ir būtent čia atsiranda admisijos sustarimo poreikis. Juose yra reglamentuojama, kokiu būdu tie žmonės yra gražinami į kilmės šalį arba tranzito šalį. Ten yra nuostatos, kurios numato konkrečias taisyklės, kurių reikia laikytis. Ir su laiku admisijos sustarimai buvo susijęti ir su vizų politika, tie susitarimai dėl vizų taip pat tapo neatsiejamų readmisijos susitarimo elementų arba atvirkščiai. Komisija siekia toliau dėrėtis e, šioje temoje pagal savo numatytus įgaliojimus ir ateitie dirbsime. Na, o dabar norėčiau, gerbama pirmininkė, taip įdėmėsi į keletą iš žodinių klausimų ir ten įsakytų e, nugastavimų. Mes gerbsime 218 straipsnio uh, nuostatas ir iš karto informuosime Europos parlamentą apie darybų etapus ir pranešime apie misijos sustarimų pasirašymą. Laikysime šito, šitos prievolės ir atsižvelgsime Europos parlamento vaidmenį procedūros metu ir ateitie, norint pasirašyti remisijos sustarimus, Europos parlamento teigiama nuomonė yra būtina. E, užtikrinsime visus kitus dalykus, kaip antai konfidencialumą dėrybų metu ir ateityje tai numatysime konkrečiame sustarime tarp Europos komisijos ir parlamento. Na, o kol kas, generalinis direktorius man, ponas Manservisi, E, jūs informuoja ir pateikia naujas informaciją apie e, dėrybas dėl už uždarų durų, tai suteikėte informaciją Libė komitetui Liepos 12 dieną ir e, mes toliau įdėmiai stebėsime situaciją ir pranešime jums, kaip kad priklauso. Taip pat galvosime, kaip pagerinti bendradarbiavimą ateityje dėl susitarimų su šalimis, kurios nepasirašė Ženevos konvencijos. Na, e, žinome tą poreikį, jis egzistuoja, norime, kad Pakistanas pasirašytų e, konvenciją, nes komisija, kaip ir jūs, gerbė e, tarptautinius instrumentus ir nori, kad būtų įtvirtintos tarptautiniuose instrumentuose numatytos vertybės, tai yra ES politikos pagrindas. Todėl mes ir priėmėme tarptautinės e, apsaugos teisės aktus, e, prieglopšio e, ir mm, procedūrų įvairius direktyvus, gražinimo direktyvą parengta ir visos valstybės narės galiausiai turėtų taikyti Ženevos konvenciją susijusią su pėgelių statusu, taip pat Europos tautų žmogaus teisų konvencija. Tai ten numatyta, kad negalima ne vieno žmogaus išsiųsti iš šalies, jeigu yra rizikos, kad tas žmogus po gražinimo patirs e, nežmogišką, neorų elgesį ar kankinimus ir panašiai. Be to, pagal mūsų priegašo politiką, kiekviena valstybė narė turi įvertinti visus prašymus ir palikti žmogų teritorijoje tol, kol nėra priimtas atitinkamų valdžios institucijų sprendimas ir jeigu reikia suteikti galimybę apginti savo teises teisme ir panašiai. Šie e, principai yra labai svarbus ir susijęs su gražinimo, e, negražinimo principu, non-refulmo principu ir visą tai yra be galo svarbu. Visose sustarimuose dėl readmisijos yra nuostatos, kuriuose reikalaujama, kad būtų laikomasi mano minėtų standartų. Neturėtume pamiršti, kad admisijos susitarimai yra labai svarbus siekiant užtikrinti kovą su migrantų kontrabandos tinklais. Mes e, matėme iš nesnos ataskaitos mūsų e, nusikaltimų biure, kad ten paminėta, kad šita taip vadinama pramonė uždirba iki 1,25 milijardų dolerių. Ir tai ataskaitoje yra siūloma Pakistanui pradėti dėrėtis dėl susitarimų su kaiminėmis šalimis, taip pat dėl tarpo pagalbos, dėl ekstradicijos ir panašiai. Na, dėl mm, vizų supaprastinto režimo nėra tokio kriterijų sąrašo, kaip nuspręsti, kada pasirašyti tokius susitarimus, kada ne. Bet mes e, siekiame visą laiką dėrėtis dėl tokių susitarimų ir uh, E, pasirašyti dvišalius sustarimus, e, taip pat kitokius sustarimus teisingumo ir vidaus reikalų srityje, taip pat sustarimus dėl pagrindinių teisių apsaugos. Reikėtų paminėti, kad visos šalis, su kuriamis pasirašėme supaprastinto vizų režimo sustarimus, E, yra vertinamos mūsų, gal, mums patikti įgaliojimą teikti ataskaitą dėl tų sustarimų gyvendinimo ir jeigu reikia, numat, reikia numatyti sus, sustikimus, e, aptarti esamas problemas. E, E, kiekviename sustarime e, numatytos konkrečios nuostatos, e, kaip rinkti informaciją apie sustarimų įgaliojimą, įgyvendinimą. Kol kas nebuvo pranešta apie jokias rimtas problemas, nevyriausybės organizacijos taip pat viską teigiamai vertina, nepaisant to, kad kai kurios šalis, su kuriamis sustarimai pasirašyti, turi nemažų problemų ir tie santykiai pakankamai jautros pobūdžio. Kaip be būtų, principas galioja, jog niekas nebus gražinamas tuo atveju, jeigu tas žmogus paskui bus kankinamas, persekėjamas ar patirs e, nežmonišką ar pažeminimą ar panašiai. Jeigu taip atsitiktų, jeigu būtų priimtas valstybės narės nelegalus sprendimas, tada toks sprendimas turėtų būti peržiūrimas nacionalinių teismų. E, veto, kaip kad Europos vadovų taryba e, reikalavo pagal saugumo programą, komisija šiais metais turėtų pateikti išsamų Europos redmisijos sustarimų vertinimą. Tai bus neformalus komunikatas jums ir tarybai. Komisija atlikdama šį vertinimą pasvarstys ir jūsų pasiūlytą galimybę paminėti ten e, paramą integruojamiams asmenims. Šiaip ar taip mes jau dabar teikiamą paramą įvairiems projektams numatome įvairias galimybės e, žmonės gražinti, padėti jiems grįžti, integruotis savo šalyje iš karto po atvykimo. Tad yra būdų steigti jiems paramą, na, bet mes vertinsime esamą situaciją, yra jau tam tikros direktyvos, mes įdėmiai viską stebėsime ir informuosime jūs, kiek tik tai galime, kaip kad numatyta mūsų sustarime ir kaip kad numatyta komunikate, kurį priėmė Libė komitetas Liepos mėnesį. Tad Tikiuosi, kad jūs patvirtinsite šį sustarimą. Ačiū. Labai ačiū, ponė komisijos atstovė. Komite, užsienio reikalų komiteto vardu, ponas Albertinis. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Praėjus aštuoneriems metams nuo darybų tarp komisijos ir Pakistano pradžios, pagaliau pasiektas susitarimas dėl readmisijos asmenims, kurie be leidimo gyvena ES. E, mūsų buvo paprašyta parengti nuomonę apie šį sutarimą. Labai svarbu turėti galvoje tai, kas vyksta regione prie Pakistano ir kaip atrodo žmogaus teisų klausimas. Mes komitete daug apie tai diskutavome, buvo nerimaujama dėl e, ta, žmogaus teisų trapų, trapios situacijos Pakistane. Na, o komisijos darybos su Pakistanu negarantuoja tam tikrų teisų ir saugumo žmonėms, kurie gražiami į Pakistaną. Mums kelia nerima tai, kad nevertinama, neįvertinti 11 redmisijos sustarimų, kurie jau egzistuoja. Ir pagaliau kolegos nusprendė, kad aiškus e, radavimo pagrindas redmisijoms e, būtų geriau tose situacijose, kai valstybės narės gražina nelegalius migrantus be jokios kontrolės, o 16 straipsnis e, tuo tarpu garantuoja, kad tokia kontrolė bus vykdoma. Todėl aš norėčiau pabrėžti, kad tie 11 sustarimų, kurie jau egzistuoja, būtų tinkamai įvertinti. Pone Lepretinį, viršėte jums skirtą laiko, dabar politinių frakcijų vardu, pradėme nuo EPP frakcijos ir ponas Weberis pirmiausia. Ačiū. Pane pirminkė, kolegos, pirmiausia, Pakistano klausimu. Šis laikas Pakistanui yra labai sudėtingas. Ir aišku, mes reiškime solidarumą su žmonėmis, kurie turi, susiduria su katastrofos pasiekmėmis. Mano kolega jau kalbėjo apie susitarimą. Aš norėčiau daugiau pakalbėti apie tam tikrus ES e, susitarimų su kitomis šalimis aspektus. Pagal tokius susitarimus mes turime teisę organizuoti tam tikrų būdų imigraciją e, Europoje. Na ir žmonės, jeigu jie čia yra nelegaliai, turi būti sugražinti. Jeigu reikia kalbėti apie principų įgyvenimą, tai socialistai, kurie tarsi, tarsi iš pradžių mums pritarė, mus palieka. Man atrodo, kad žmogaus teisų situacija nepagerės, jeigu atsisakysime šių, šio susitarimo, nes tuomet reikės naudoti 27 skirtingais ES standartais, kurie nebus stebimi. Kita vertus, kaip galime mūsų partnerystės su trečiosiomis šalimis e, padaryti patrauklesnę. Man atrodo, mums reikia gerinti savo e, kontaktus, e, nes jeigu norime prekiauti su šalimis, tai turime kalbėti ir apie readmisiją, apie legalias migracijos galimybės. Na, o trečiosios šalis turi mums pateikti patikinimus ir garantijas dėl readmisijos. Ačiū toliau socialistų ir demokratų vardu, ponė Silvigijom. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Baisi humanitarinė situacija Pakistani privertė mus dvi savaitės atidėti balsavimą dėl redmisijos sustarimo su Pakistanu. Nes yra labai daug neatsakytų klausimų, yra daug nerima keliančių ženklų. E, Pakistano žmogaus teisų situacija nėra tobula. Jau esame girdėję, kad Pakistanas nėra pasirašęs Ženevos pabėgėlių konvencijos ar e, konvencijos dėl asmenų be pilietybės. Komisijai puiku. E, komisija gali, aišku, prašyti Pakistaną gerbti Ženevos konvencijos e, sąlygas, tačiau tai mums nieko neduos kol nebus pasirašyta ta konvencija iš Pakistano pusės. Be to, jeigu kalbėsime apie šio sustarimo įgyvendinimą, turiu pasakyti, kad yra labai daug neaiškumų dėl e, jo masto, jo taikymos ryties, jo įgyvendimo, ypač dėl e, asmeninių dovanų apsaugos su gyvenimo tokių sustarimų apskritai kyla daug problemų. Prašome komisijos pateikti e, esamų redmisijos sustarimų įvertinimą, tačiau nieko iki šiol neturime. Mums būtinai reikia įvertinti, kaip tie esami sustarimai veikia O darybų, taip pat reikia įvertinti darybų procesą prieš pasirašant e, tokius sustarimus. Parlamentas dabar yra taip pat e, sprendimų prieimėjas ir turi gauti šią informaciją. Balsavimas bus simbolinis, aišku, e, ir toks sustarimas, toks balsavimas taip pat pasiūs signalą ir Libijai. Mums reikia griežčiau vertinti tokius, tokias darybas. Ačiū toliau liberalų ir demokratų vardu. Cecilija Vikstrom, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Aš, kaip ir daugelis mano kolegų sakė, suprantu, kad dabar yra pats laikas kalbėti ES ir Pakistano redmisijos sutartį, bet tai gali būti traktuojama kaip piktybiškumas, kai prisimename E, koks potvinis įvyko rūpiučio mėnesį. Visi matėme baisius reportažus iš Pakistano ir manau, kad mes visi užjaučiame tą valstybę. Tačiau dabar yra taip pat proga aptarti daugelį kitų dalykų. Redmisijos sutartis yra paprasčiausias dalykas apibriežti teisinius aspektus tarp ES ir Pakistano. Aš noriu pasakyti, kad ši sutartis turi būti vertinama platesnėme kontekste. Viena vertus mes kovojame su nelegalia imigracija, o kita vertus bandome suvaldyti E, tą nereguliarią imigraciją. Aš noriu padėkoti komisijai už tai, kad ji parengė sutarties įgyvendimo dokumentus ir yra labai aiškiai sutarta, kad turi būti daromas spaudimas Pakistanui, kad jis pasirašytų Ženevo sutartį. Be to mes įsipareigojame, e, kad Europos parlamentas prisidėtų e, prie įgyvendinimo proceso mūsų frakcija labai kruopšiai apgalvojo šį dokumentą ir mes norėtume paskatinti komisiją e, atsakyti į konkrečius klausimus susijusius su visų redmisijos sutarties e, įgyvendinimo priemonių reikalingumu. Be abejo, nesvarbu reikalauti, kad Pakistanas pasirašytų Ženevos konvenciją, tačiau nepamirškime, kad visos valstybės narės, mūsų valstybės narės yra saistomos konvencijos ir ES sutarčių. Ir jeigu jos gražintų žmonės į valstybės, E, kur jų e, teisėms, žmogaus teisėms iškyla grėsmė, jos sulaužytų tas konvencijas ir ES sutartis. Tai ir yra tas negražinimo non-refoulement principas. Ir tai nepriklauso nuo to, ar Pakistanas pasirašys Ženevos konvenciją ar ne. Mes e, turime kalbėti apie tuos formalumus, kurie jau egzistuoja. Baigdama norėčiau pasakyti, kad labai svarbu yra geriau uh, reglamentuoti mūsų bendradarbiavimą su Pakistanu. Ačiū. Toliau e, žalieji, ponas Sargentinė, pusantros minutės. Mes turime kalbėti apie gražinimo politiką, jeigu norime humaniškos imigracijos politikos. Jeigu žmogui yra atsisakoma suteikti prieglobstį, jis turi kažkur grįžti. Tačiau Europa kažkaip tai iškėlė mintį, kad jeigu žmogaus negalima gražinti į tėvynę, tai tada reikia pasirinkti kitą pagal gerumą šalį. Neretai tai gali būti tranzitinė šalis prieš jiems atvykstant į Europą. Aš nemanau, kad tai yra humaniškas problemos sprendimo būdas. Mes dabar bandome sustabdyti žmonės Libijoje. Ir be bejonės e, matome, kas darosi, jeigu tie žmonės grįžta į Eritrėją. Dabar mes kalbame apie afganistaniečių gražinimą į Pakistaną, bandydami nusiplauti rankas ir sakyti, kad tai ne mūsų problema. Tačiau aš girdėjau EPP atstovą sakant, kad reikėtų readmisijos sutartis padaryti patrauklesnės kitoms šalims. Tai nėra humaniškas problemų ir žmonių traktavimo būdas. Man atrodo, kad tai yra geriausias Europos prieglopščio politikos formavimo būdas. Žmonių E, gražinimas į tokias šalis kaip Turkija, kuri yra tranzitinė valstybė daugeliu pabėgių, e, reiškia, kad tie žmonės nebegali iš naujo pradėti gyvenimo, nes ne, tai nėra šalis, kur jie nori būti ir kur jie gali išgyventi. Kaip žinia, pinigai šiuo atveju problemų neišspręs. Ačiū. Dabar Europos jungtinių kairiųjų vardu ponas Dejong. Ačiū, ponė pirmininkė vieningųjų kairiųjų frakcija prieštarauja remisijos sutarčiai su Pakistanu. Tai yra teisingas dokumentas, neteisingas dokumentas priimamas neteisingu momentu. Pagal jungtinių tautų duomenis, Pakistano infrastruktūra, geležinkeliai, tiltai, keliai yra taip smarkiai sugriauti, kad toje valstybėje laikas e, sugrįžo mm, dešimčia metų atgal. Daugelis žmonių dabar bėga iš Pakistano dėl potvinių, jų turtas e, visiškai e, sugadintas. Tokiu laikotarpiu ES turėtų padėti žmonėms, tačiau ironiškai matome, kad mes bandome susitarti dėl readmisijos politikos su Pakistanu. Tokiomis sudėtingomis aplinkybėmis bandome gražinti prieglopščio ieškotojus, kurie jau prašymai buvo atmesti. Tai netitinka mūsų e, puoselėjimų vertybių. Tokia redmisijos sutartis nesuteikia pakankamai žmogaus teisų garancijų. Kol kas Pakistanas nėra stabili valstybė. Todėl mes kreipiamės į komisiją ir į tarybą, kad jos peržiūrėtų padėtį. Pakistanas nėra ratifikavęs Ženevos konvencijos. Komisija ir taryba turėtų suprasti, kad ta valstybė negali deramai užtikrinti e, pabėgėlių apsaugos dabar. Reikia, kad būtų sukurtos garantijos, leidžiančios e, žmonės gražinti saugiai į, į jų šalis. Mes prašome, kad komisija ir taryba pasirūpintų, jog valstybės narės tenkintų e, joms tenkančias pareigas numatytas Europos žmogaus teisų konvencija. Tai čia kaip tai bus galima padaryti? Ar ketinate susodinti žmonės į lėktuvą ir išskraidinti į Pakistaną? Kiek mes stebėsime? Uh, E, tų žmonių likimą, ar nebus per daug vėlų, per mažai garantijų yra suteikta. Tas susitarimas priimamas labai blogų laikų ir mūsų frakcija jį atmeta. Dėkoju, o dabar nepriklausomų narių vardu Filip Klas, pusantros minutės. Ačiū, gerbiamą pirmininkę. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į problemą, su kuria susidurime Turkijoje. Kaip žinia, Europos komisija jau keletą metų ketina susitarti dėl readmisijos susitarimo su Turkija. Tačiau, tačiau ta šalis nuolat vengia šio susitarimo. Atrodo, kad šalis kandidatė norėtų, turėtų norėti bendradarbiauti, o nekliudyti tokio faudžio sustarimams. Juk Turkija ne ne tik mūsų kaiminė, bet reikia suprasti, kad ir mūsų bendra siena yra be galo ilga. Tai yra viena didžiausių ir viena svarbiausių tranzito šalių, kalbant apie nelegalią migraciją. Norėčiau atkreipti dėmesį į Frontex Eurojusto ir Europolo neseniai išplatintą pranešimą, kuriame Turkija paminėta kaip viena svarbiausių tranzitinių šalių heroino priekyboje, vežant e, heroiną į, toliau į rytus na, ta šalis yra tranzitinė ne tik tai šio nusikaltimo atveju, bet ir, ir vairių kitų nusikaltimų atvejais. Atrodo, kad dabar Turkijos vyriausybė nori numatyti tam tikras sąlygas, kurios yra mums visiškai nepriimtinos. Kai kalbame apie supaprastintą vizų režimą, turkai kalba apie visišką laisvą judėjimą, apie sienų tvėrimą. O tai tik pagilins problemą, užat padėjus spręsti tas esamas problemas. Dėkoju. Dabar prie kitų kalbėtojų kategorijos. Pirmiausiai priklauso, priskiriame pona Klojas. Prašom. Ponas Koilo. Ačiū pirmininkė. Gerbiama komisarė, gerbiami kolegos. Norėčiau padėkoti pranešėjai ponui savo už pranešimą. Matome, kokia dabar situacija. Vien tas faktas, kad susitarimą pasiekti prireikia dešimties metų, jau daug ką pasako. Tas sustarimas yra labai svarbus ne tik Pakistanui, bet ir daugeliu kitų šalių tame pačiame regione, kur susidurėme su įvairiais teisės pažeidimais. Tokių sustarimų reikia siekiant efektyviai kovoti su negalia migracija ir e, galime efektyviai dirbti tik, tik tai tinkamai vertinę kiekvieną atvejį atskirai ir užtikrindami tarptautinių teisių užtikrinimą e, apsaugą, ypač negražinimo principo apsaugą. Žinoma, mm, negalime gražinti žmogaus, jeigu jis patektų į kažkokią nelegalią situaciją, nors ne visą laiką lengva įvertinti, e, ką patir žmogus grįžęs namo. Yra Junktinių tautų konvencija dėl žmogaus žeminimo ir kitų panašių instrumentų, kurie padeda tai nustatyti. Bet jeigu neturime tų įrodymų, negalime nustatyti, kokia tai iš tikrųjų ta bus situacija, tai ir tokiu atveju neturėtume gražinti žmonių. Kai kurios šalis kalba apie repatriacijų programos įkūrimą. Man atrodo, kad šis pasiūlymas padėtų užtikrinti priežiūrą ES lygių. Pone Flašikova, pusantos minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Gerbiami kolegos, gerbiami komisarė, mes čia kalbame apie redmisijos susitarimus ir daugeliu kyla esminis klausimas, kaip užtikrinti susijusių asmenų saugumą. Redmisijos susitarimai tuo iki galo nesirūpina. Daroma tokia prielaida, kad jeigu šalis pasirašosi susitarimą, tai jo ir laikysis. Bet jie tai praktikoje nėra būtent ypač admisijos sustarimo atveju. Todėl mums reikia pasirašyti platesnio pabudžio sustarimus, kurie būtų numatyti kiti svarbus dalykai, kaip antai energijos užtikrinimas, bendarbiavimas tarp policijos tarnybų, e, prekyba. Redmisijos sustarimas yra tik tai dalis visos to didžiulės tarp tautinių tarpusavio santykių mozaikos. Turime tai puikiai suprasti. Kai kuriam šalims redmisijos sustarimas yra puikus būdas atsikratyti nelegalių migrantų. Jos paperka šalį gavėją, suteikdamos jiems įvairių nuolaidų priekybos srityje. Šaliai gavėjai nereikia nei politinės valios, nei jokių pajėgumų tvarkytis su žmonėmis, kurie buvo gražinti Mes, kuriem taip rūpi žmogaus teisės, turime labai gerai suprasti visą tą specifiką ir skirti tam reikiamą prioritetą. Dėkuoju, dabar Kilnilsen, pusantros minutės. Dėkuoju, pirmininkė. 2005 metais komisija teigia, kad bet koks sprendimas išsiųsti žmogų iš šalies turi gerbti Ženevos konvenciją 967 protokolą ir kitus tarptautinius instrumentus. Negalima gražinti žmogaus, jeigu grėsia mirties bausmė, kankinimas ir bet koks kitas nežmogiškas, nežmoniškas e, elgesys, e, orumo mm, žudynės, e, kerštas ir panašiai. Yra daug problemų su Pakistanu ir pasistarime nėra numatyta jokių garantijų, kaip mes už, tikrinsime, kad e, bus apsaugotos etinės mažumos, moteris ir panašiai. Nėra e, jokių, jokių pobūdžio sustarimų ir su Afganistanu. Mes, norėdami užtikrinti žmogaus orumą, turėtume atmesti šitą sustarimą. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį poniai Brons, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Nelegalių pakistaniečių gražinimas į kilmės šalį yra suprantamas argumentas, tačiau turime klausti, kodėl reikėtų sustarimo su Pakistanu dėl to, kad e, žmogus turėtų būti grįžtamas į savo šalį. Na, suprantu, kad e, kai kas prieštarauja, kad nereikėtų leisti žmonių gražinti netgi tokiu atveju, jeigu Pakistanas juos priima. Na, argumentas kitas, kad e, nesilaikoma Pakistane žmogaus teisų ir kitų uh, E, svarbių principų, na tai suprantama, bet kai ir kai kuriuose valstybėse to nesilaikoma. Ir mes sakome, kad tos šalis, kurios e, nesilaiko standartų, turėtų e, gauti kažkokias privilegijas. O kaip bus su kitomis šalimis? Kodėl mes neturėtume pakviesti visų Pakistano, Kinijos, Afganistano, uh, artimų rytų, Latino Amerikos, Afrikos piliečių persikraustyti į ES. Juk atrodo iki to mes čia bandome prieiti ir tai yra absurdas. Dėkoju. Toliau ponas Štrasė pusantras minutės. Dėkoju pirmininkė, gerbimo komisarė, ponas ir ponai. Šis susitarimas, mano nuomonė, yra tinkamas, būtinas. Būtent komisijos dėka galiausiai pasiekime rezultatą. Siekiame, kad būtų užtikrinti minimalų žmogaus teisų apsaugos standartai. Ir tai bet kokio redmisijos sustarimo pagrindas. Tai yra būtina sąlyga tam, kad būtų pasirašytas toks redmisijos susitarimas. Kalbame ne tik apie prieglopščio prašytojų teises. Mm, paskaitykite sustarimą, sakau socialistams. Čia kalbama apie žmonės, kurie nelegaliai gyvena, kurie neturi leidimo. Būtent apie tokias žmonių kategorijas mes kalbame. Tie, kurie prašo prieglopščio arba tie, kuriems, tiem, kuriems reikia apsaugos, tai čia kita kategorija ir jos nereikia numatyti ar reglamentuoti readmisijos susitarimais. Džiaugiuosi, komisarė, kad jūs vertinsite admisijos sustarimo įgyvendinimą. Mes turime užtikrinti tinkamą įgyvendinimą, turime įgyvendinti, kokie yra e, sprendimai dėl žmonių gražinimo ir kodėl jie priimami vienaip ar kitaip. 8 e, metais 609 tūkstančiai žmonių buvo nelegaliai gyvenantis ir e, didelis nary, g, skaičius buvo gražinamas, mums reikia tinkamesnės tvarkos dėl to, kaip turėtų būti pasirašomi šitie redmėsios susitarimai. Dėkuoju dabar e, ponė Borselino. Pusantros minutės. Dėkuoju, gerbiama pirmininkė. Gerbiamas, gerbiama komisarė, kolegos, šios dienos debatai dėl redmisijos sustarimų susiję su esminiu klausimu dėl sustarimo su Libija. Žinome, kad vienoje sustarimo dalyje kalbama apie nelegalią migraciją ir kovą su jie, tačiau mes labai susirūpinę, kadangi komisija apie tai šiandien labai mažai kalbėjo. Pagal Lisabonos sutartį komisija turi e, operatyviai informuoti parlamentą apie tokius veiksmus Libijoje, nepasirašiusi Ženevos žmogaus teisų konvencijos. Be to, e, šiandien jinai nepademonstravo, kad jinai e, elgėsi pagal tarptautinės teisės reikalavimus. Ir um, aš kalbu apie suimtus asmenys Libiją, apie e, tarptautinių organizacijų biurų uždarimą. Taip pat galvoju apie tai, kas buvo praėjusią savaitę, kada buvo paleisti šūviai į Italijos žvejybos laivą, kai jinai pateko tarptautinius vandenis, nes Libija teigia, kad e, tame laive yra nelegalių migrantų. Tai situacija tikrai labai rimta, mums tikrai reikalingas sustarimas su Libija, tarp Italijos ir Libijos. E, yra numatytas sustarimas, bet ten nenumatyta galimybė įvertinti kiekvienos žmogaus situacijos. Netgi yra tokių atvejų, kai e, šaudama iš imigrantus, kad jie netvyktų. Aš norėčiau paklausti komisijos, ar žinote apie tai ir suprantate, kas ten vyksta. Galbūt mes turėtume panagrinėti uh, galimybę uh, įvertinti Libijos žingsnius, ar jie tikrai gali imtis tokių žingsnių, kaip kad dabar iššaudyti laivus. Ačiū. Dabar pusantros mintis ponas Dies Demera. Dėkoju ponė pirmininkė. Prieglapščio teikimas yra aiški teisinė savoka, kuri visiškai yra nesusijusi su redmicijos sustarimais. Redmicijos sustarimas su Pakistanu yra bendrijos priemonė skirta kovai su nelegale migracija. Ir ji nėra tarptautinės prieglapščio teikimo priemonės. Susitarimas su Pakistanu kelia susirūpinimą nes Pakistanas nesilaiko galiojančių e, nuostatų. Taigi tie žmonės, kurie yra iš trečių valstybių narių ar iš Pakistano ir jie turi buvimą, teisę būti šalyje ir turi vizą, na, jų atžvilgių Pakistanas nesilaiko atitinkamų nuostatų ir turi būti suteiktos garantijos, kad Pakistanas laikysis tarptautinės teisės nuostatų. Taip pat bus laikomasi neredmicijos principų tol, kol Pakistanas nebus pasirašęs Ženevos E, konvencijos, nes tai yra geriausia apsaugos priemonė nelegaliai šalyje esantiems asmenims, o tie, kurie yra paprašę e, prieglapšio ar tų, kurių prašymas dar nagrinėjimas, jie negali būti gražinami pagal redmicijos tvarką. Taigi mes nepritarėme susitarimui su Pakistanu, mes turime klausimų ir norėtume, kad jūs būtų atsakyta taip, susit... pritarėme, kad toks sustarimas ateityje būtų pasirašytas, tačiau reikia garantijų. Toliau pusantros minutės, ponia Kotskurt. Dėkoju, ponia pirmininkė potviniai Pakistane yra skaudžiausi per pastaruosius 80 metų. Milijonų žmonių palėtė šį stichinę nelaimę, daugelis prarado stogą virš galvos, kenčia alki. Taigi ar mes galime žmonės deportuoti lėktuvės, jeigu humanitarinė padėtis Pakistane yra tokia prasta? Yra ir negalime prisimti atsakomybės susitarimui tarp ES ir islamistinės Pakistano vyriausybės. Neturėtume užmerkti jokių situacijų Pakistane ir Pakistanas nepasirašė Ženevos konvencijos dėl pabėgėlių apsaugos. Taigi Pakis, susitarimas su Pakistanu turi būti pasirašytas taip, kad būtų užtikrinta gražinamo asmenų apsauga. Taigi įdomu, kokie sutarimai bus dėrėti su kitomis šalimis. Na ir svarbu, kad būtų skaidrumas, galėtume sutarti, susipažinti su. Um, Susitarimų turiniu, pavyzdžiui, įdomu, kaip bus susitarimų su Turkija, dėrybos jau buvo užbaigtas, tačiau galtinis tekstas kelia kai kurių valstybių narių nepasitenkinimą. Galbūt komisarė galėtų nurodyti, dėl ko kliūva, dėl ko nepavyks ES viską užbaigti. Na ir ar tai reikš, kad sustarimas su Turkija reikš tolimesnį žingsnį, tai yra ar Turkijos verslininkai ir studentai galės vykti be vizos į Europą. Nes neįtikėtina tai, kad daugumai šalių ES taiko supaprastintas vizų režimo, o Turkijai to netaikoma. Dabar pusantros minutės, panė Zipel. Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešėjas įžangoje kalbėjo, kad parlamentas turi pritarti sustarimui. Galbūt tai buvo vertimo klaida, tačiau aiškiai noriu pasakyti, kad aš neprivalau balsuoti ir tam pritarti ir tikrai jam nepritarsiu. Būtent šis pirmasis sustarimas po Lisabonos sutarties įgaliojimo turės signalinį poveikį, tačiau kokį signalą mes pasiūsime ES ir už jos ribų Europos e, e, sustarimo e, šalininkams. Noriu pasakyti, kad mes e, esame kaltininkai daugelio neigiamų dalykų. Mes daug nežinome, kas vyksta su žmonėmis e, tose šalise, į kurias mes juos išsiunčiame. E, Aš norėčiau, kad šie rūmai jautriau žiūrėtų į e, tokius klausimus kaip e, elgesys su e, pabėgėliais arba žmogaus teisų klausimai. Šio sustarimo sus, nuostatos gerokai pažeidžia mūsų netitinka mūsų tikėjimo pagrindinėmis mūsų vertybėmis. Todėl aš prašyčiau, kad mano kolegos nebalsuotų šį sustarimą. Ačiū poniai Sipel, dabar ponas Melcer. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga griežtai taikydama susitarimus, readmisijos susitarimus, stengiasi apsaugoti savo sienas, savo teritoriją nuo nelegalių imigrantų antplūčio. Komisija yra pasirengus ir toliau padėti parlamentui derantis dėl susitarimų, tokio pobūdžio susitarimų, kaip ir su Turkija. Tačiau, pavyzdžiui, e, štai pažvelkime į Libijos prezidento Kadafi veiksmus ir e, pasižiūrėjus, kaip ES, e, kokios nuostatos laikosi šios šalies atžvilgių, tą nuostatą reikia tikrai aštriai kritikuoti. Mums reikia dėrėtis dėl readmisijos susitarimų e, toms šalims e, taikant labai griežtus reikalavimus susijusius su žmogaus teisų laikymus ir panašiais dalykais. E, taip pat labai reikia stengtis, kad kuo stipresnė būtų ir mūsų Frontex agentūra. Dėkoju. Ačiū ponui Melcer. Dabar e, spontaniškų pasisakymų procedūra ir pirmiausia ponas Papanikolau. Prašau. Ačiū, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai, kolegos. 80 procentų nelegalių imigrantų, kurie yra ES teritorijoje, atvyksta per Graikiją. 4800 uh, tokių asmenų atvyksta iš e, e, Afrikos šalių ir 36 tūkstančiai, daugiau kaip 36 tūkstančiai atvyksta iš Turkijos. Todėl aš manau, kad e, reikėtų kalbėti apie tai, kad reikia apsaugoti žmogaus teisės, kai kalbame apie tos pabėgėlius. 16 straipsnis apie tai kalba. Malta ir Italija E, galėjo ap, apriboti nelegalų imigravimą, e, nelegalią imigraciją tokiais susitarimais. Ir aš tikiuosi, kad būtent šį susitarimą su Turkija mes kuo greičiau patvirtinsime ir nelauksime dar aštuonerių metų, kol e, galiausiai pasikeis situacija. Mes net, neturime jokios teisės toliau laukti ir negalime leisti savo toliau laukti. Dabar, ponia Franciska. One point of clarification that doesn't Aš norėčiau šitą pasiaiškinti. Atrodo, kad kada kalbame, kad neteisėti, tai neaišku, kaip jie neteisėti, ar jie neteisėtai įvyko, kaip jie įvyko, ar jie turistai, ar jie vis dėlto yra prieglopšio prašytojai, galbūt jie yra nusikaltėliai ir iš tikrųjų visiškai nelegaliai yra mūsų teritorijoje. Ir aš manau, kad mūsų piliečiai tikisi, kad ES būtų žmogaus teisės gerbintieji sąjunga. Tai aš manau, kad reikia užtikrinti žmogaus teisės. Taip pat, manau, reikia stebėti, kaip yra žmonės išsiunčiami ir kaip su jais elgiamasi, kada jie atsiduria savo šalyse. Taigi reikia klausimas spręsti ir praktiškai. Ačiū ponė Kilio, dabar ponas Obermaeris. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Didelė euforija dėl Turkijos demokratinių e, žingsnių į priekį tarsi sumenkina dabartinis referendumo rezultatas, nes tiesą sakant, Turkijai nepavyko bendradarbiauti užtikrinant migrantų bei pabėgėlių redmiciją. Ir Turkija yra neretai ne tik kilmės, bet ir tranzito šalis iš tolimesnės Azijos. Taigi būtina sudaryti redmisijos turime su Turkija. Frontex galėtų pati, padiremti techninių požiūrį. Tačiau tai nereiškia, kad ES turi priimti Turkijos sienos apsaugos kaštą. ES nėra Ankara, o ir šiaip jau ES yra dosni. Taigi Turkija privalo laikytis e, Ženevos apsaug... pabėgėlių konvencijos ir užtikrinti pagrindinės teisės ir neturėtų uh, atsisakyti priimti pabėgėlius. Na, na, iš vienos pusės negali būti, kad uh, Turkai iš vienos pusės nepasirašo tyrimo, iš kitos pusės leidžia per savo teritoriją vykti į Eldorado Europos Sąjungą visiems kitiems pabėgėliams. Dėkuoju ponui Obermairiui, dabar pone Basesko. Dėkuoju, pane pirmininkė diskusijos metu norėčiau konkrečiai atkreipti dėmesį vienos trečiosios šalies, konkrečiai Moldavijos pavyzdį. 2007 metais Europos parlamentas pritarė e, ir ratifikavo e, redmicijos sustarimą tarp ES ir Moldovos Respublikos. Sustarime yra trūkumų. Na, Ir tai nereiškia, kad visiškai netikrinami ar nepakankamai tikrinami redmisijos atvejai į Moldovą. Tačiau dėrybos vyko neskaidriai. 2001-2009 metais komunistinio režimo metu apie 600 tūkstančiai Moldovos gyventojų išvyko ES, pavyzdžiui, dėl žmogaus teisų pažeidimo. Ir, de, ir nemažai tokių atvejų pateko Europos žmogaus teisų teismą. Na ir mums su Moldova reikia tinkamos prekybos politikos, reikia tinkamos paramos šalies vystimosi priemonių. Todėl manau, kad finansinės pagalbos iniciatyva Moldovos Respublikos atveju turėtų būti tesime. Na ir galiausiai Harlem Desir. Vieną minutę, prašau. Madame le commissaire, chers collègues, demain pour la première. Pone komisijos nariai. Pusės komisijos nariai, ponia pirmininkė. Mes turime primti sprendimą dėl išsiuntimo žinoma, kad negalima neapdairiai spręsti tokių klausimų. Pakistanas yra ta valstybė, kuri nėra pasirašiusi ar ratifikavusi Ženevos konvencijos dėl pabėgėlių statuso. Kitų konvencijų taip pat. Aš kalbu apie Pakistano piliečius, o taip pat piliečius, kurie bėga iš šalių, kuriuose vyksta karas, pavyzdžiui, iš Afganistano. žmonės galbūt apskritai be jokių garantijų yra šalyje tik tai kaip tarpinė stotelė. Ir mūsų parlamentas turi suprasti, kad pirmiausia Pakistanas turi pasirašyti e, Ženevos konvenciją. Ir tik tada mes galėsime galvoti apie susitarimą su Pakistanu. Todėl aš rytoj nebalsuosiu už. Dabar perduodu žodį komisijos nariai Melstrom, kad ji galėtų atsakyti iškeltus klausimus. Labai ačiū, ponia pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai. Aš tikrai su dideliu malonumu galėčiau aptarti ir Moldovą, ir Libiją, ir Turkiją, bet žiūriu, jog nebeturime laiko, todėl aš kalbėsiu tik tai konkrečiai mūsų diskutuojama tema, o kokį kitą kartą galėsime pakalbėti ir plačiau. Taigi apie Pakistaną. E, keli kalbėtojai paminėjo, kad su Pakistanu jau kalbame dėl dėl pabėgėlių gražinimo sutarties daugelį metų ir su, su Pakistanu. Iš E, mes turime tokių lik neaiškių dvišalių susitarimų, bet iš tikrųjų pabėgėlių gražinimas turi būti skaidrus ir reikia stebėti, kas darosi. Nebejotinai turime užtikrinti, kad būtų užtikrintos pagrindinės ir žmogaus teisės. Aš norėčiau pabrėžti, aš beje tą patį sakiau ir savo įžanginėje kalbė, kad ES prieglopščio teisės aktai iš esmės tyrimas teigia, kad kiekvienu atveju kiekvieno asmens turi būti tyriamas atvejis ir jeigu žmogus turi teisę, jis turi gauti tarptautinį prieglobstį. Aš norėčiau pabrėžti, kad vyksta dėrybos ir to yra numatyti konkretus kriterijai, kad negali būti jokio, jokio susitarimo tol, kol nėra aišku, kad žmogaus teisės bus užtikrintos. Aš norėčiau kalbėti čia parlamente apie skaidrumą ir apie mūsų įsipareigojimus. Buvo e, įvertinti visi graži, pabėgėlių gražinimo susitarimai tam, kad galima būtų sukurti bendrąją strategiją šioje srityje ir norėčiau apie su jumis pakalbėti mm, Ah, kiek daug popierių pasimečiau. Taigi, Kaipgi mes galime patikrinti, kaip elgiamasi su tai žmonėmis. Žinoma, kaip elgiamasi su kiek, kiekvienu mes negalime patikrinti. Kiekvienas atvejs, jeigu koks atskiras atvejs pasitaiko, turėtų pasiekti komisiją. Ir šiaip nevyriaus, nevyriausybinės organizacijos valstybės narės ir visi kiti, kurie dirba konkrečiose vietose, turi galimybę pranešti apie nesklandumis. Dabar apie gražinimą mažinimo politiką. E, nepaisant sudėtingumų, mes turėtume žengti į priekį. Labai svarbu, kad susitarimas būtų tam, kad galėtumėme toliau dirbti su migracijos politika. Todėl labai svarbu yra įvertinti bendrą situaciją. Štai dėl to ir kviečiu jūs rytoj balsuoti už pasiūlymą. Ačiū komisijos nariai ir pagaliau e, e, kalba pranešėjas Sogartaba. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikiuosi, kad nebūsite pernelyg griežtas, kadangi Aš turėjau tik tai 4 minutės 20 sekundžių, tai yra kalbėjau būtent tiek laiko pirmajame savo pasisakymė, dėl to dabar norėčiau pakalbėti kiek ilgiau. Mes labai e, buvome sujaudinti to, kas įvyko Pakistane, e, kai, vyko, tai kai ten kilo potviniai ir mm, taip pat labai e, jaudinamės dėl įvairių žmonių aukų, ne tik Pakistane, bet ir visame pasaulyje ir tai mums kelia ir baime ir tam tikrų abejonių, kad net ir tose šalise, kuriuose, kurios yra Ženevos pabėgėlių konvencijos sutarties šalis, ir toliau pažydinėja žmogaus teisės. Girdėdamas, kad kolegos pasisako prieš pažei, žmo, žmogaus teisų pažeidinėjimus, ir e, mažumų teisų pažeidinėjimus. E, džiaugiuosi, kad taip yra. Ir pakartosiu tai, ką jau sakiau prieš diskusiją. Žmogaus teisų klausimas yra labai reikšmingas. Tačiau, kalbant apie šį sustarimą, mes nekalbame e, daugiausia būtent apie šį klausimą. Čia svarbiausia yra užtikrinti ES piliečių saugumą. Jie nori tokių garantijų. Aš norėčiau kai ką papasakoti, kas įvyko Junktinėse valstijose. Akmit Rasa ir Akmit Maraskat e, studentai buvo sulaikyti ir Britų teismas nusprendė, kad šie studentai turi, e, e, jiems būtų, turėtų būti taikoma readmisija. Ir E, buvo nuspręsta, kad e, jie Junktinėje karalystėje neturėtų likti. Tačiau, kai kalbame apie tokio pabudžio susitarimus, mes be abejo turime minėję, kad e, šių susitarimų sutarties šalis turi nepažydinėti žmogaus teisų. Tos žmogaus teisės, jų laikymasis turi būti garantuojamas. Pakistan. Pakistanas taip pat turi dar labai daug nuveikti žmogaus teisų srityje, tačiau neturėtume užmiršti, kad Pakistanas turi žmogaus teisų ministeriją ir šiais metais pas, Pakistanas pasirašė du tarptautinius susitarimus. Tai yra civilinių teisų ir laisvių konvenciją ir susitarimą, e, kuris buvo sudarytas 84 metais, kuriame yra draudžiami, e, kankin, pagal kurį yra draudžiami kankinimai. Ir būtent tas faktas, kad Pakistanas ratifikavo šias dvi konvencijas, e, turėtų būti lengvinanti aplinkybė. Ir jeigu jūs nepritarsite mūsų e, ketinimams, e, tuomet jūs parodysite, kad nepasitikite šiomis šalimis. Aš norėčiau visus paraginti, parodyti, pademonstruoti pasitikėjimą Pakistanu ir padėti Pakistanui žengti tinkamų kelių. Dėkoju. Serpen, Ačiū. Bendrosios diskusijos šiuo klausimu baigtos. Balsavimas įvyks rytoj 12 val. Our... Na, kitas mūsų darbo atverkės